Bonjour euh, à tous. Labas rytas visiems. Turiu atsiprašyti, nes žavioji mūsų pirmininkė kol kas negalėjo ateiti į posėdį. Ja sulaikė geležinkeliečių judėjimas. Manau, kad dienos bėgi mes jos sulauksim posėdėje. Gal ją įkaitę paėmė, ką gali žinoti, sako posėdžio pirmininkas. Tad dirbsime pagal posėdžio darbo tvarkę ir jeigu pastabų nėra, tai tuomet siūlyčiau patvirtinti pirmiausia anksčiau, anksčiau vykusio posėdžio protokolus, kadangi daugelio koordinatorių nėra, kadangi Liublianoje vyksta TNT dienos, Kai kas iš jūsų galbūt šiandien po pietų ar rytoj irgi ten vyks. Tad šiandien nebus koordinatorių posėdžio. Tad 11.30 e, mūsų rytinis darbas baigsis, paskui 14.30 dirbsime. Taigi dirbsime trumpiau, bet tikiuosi ne mažiau efektyviai negu visada. Tad jums leidus pradėsime nuo balsavimo. Kaip paprastai pradėsime nuo bandymo ir pasitikrinsime, ar yra kvorumas ir ar kaip pasiskiršiusios frakcijos. Balsuokime, kolegos. Oui. D'accord. Ponas Dalundė neturi balsavimo kortelės, pasižymėjau, jis balsuos rankos pakelimu. Puiku, baigiame balsuoti ir viskas yra gerai. EPP e netgi susitvarkė savo balsavimo reikalus, nes viskas, visos problemos tikrai yra išspręstos. Pone Dalundė, prašau, pasisakykite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl tapadėl pranešimo aš neprieštarauju to pranešimo turiniui, bet balsavimo sąrašą gavome labai vėlai, dėl to norėčiau pareikšti protestą, tad frakcija buvo tikrai sunku diskutuoti dėl to. Aš būčiau norėjęs gerokai anksčiau to sąrašo sulaukti. Tiek būtų, ačiū. Bien, merci, euh, la... Dėkoju. Manau, kad tai yra visiškai pagrįsta pastaba, nes aišku, kad bent 24 valandas prieš sveiką yra tą sąrašą gauti. Bet iš tiesų tie visi įvykiai vykstantis Prancūzijoje palėtė ir mūsų komitetą, ir, ir kitus. Pone Tapardelė, dėl savo pranešimo noriu pasakyti, prašau. Vakar bus jūs tas balsavimo sąrašas visoms E, frakcijoms. Jeigu įvyko kokia klaida, tai įvyko dėl sekretoriato klaidos. Aš e, aiškiai pasakiau, kad sąrašas buvo išsiustas ir pirmos dienos pusėje vakar mes pasikalbėjom su frakcijom. Nežinau, kas atsitiko. Jeigu ir įvyko klaida, tai ne dėl mano kaip pranešėjos kalties, bet galbūt sekretoriatas kažką bus praleidęs. Ačiū. Pone Tapardėl, niekas jūsųgi nekaltina. Niekas tikrai tikrai jūsų nekaltina, sako pirmininkas. Ne, ne, aš neprimu šito asmeniškai, bet aš noriu tik pasakyti, kad vakar jau buvo išsiųstas balsavimo sąrašas ir visi turėjo jį turėti. Gerai, tai dabar jau balsuosime. Pirmasis pranešimas. yra dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse. Tai yra Ismail Ertuk pranešimas ir siūlau pradėti balsuoti. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 46 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 47, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Gal pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedame. 47. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 48. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 49. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. 51. 52, atsiprašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 64, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Še, 77, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 80, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 88 pakeitimas, Čia yra balsavimas dalimis. Taigi 88 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Siūlau pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Dėl pirmosios dalies tikriname. Balsuoti baigiame. E, Taigi šita dalis nepatvirtinta, todėl dėl antrosios balsuoti nereikia, nes ji atkrinta. 91 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 93 atkrinta. Dabar priedai. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Jis atkrito 98 ir 99, kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Šimtasis ir šimtas pirmasis pakeitimai atkrinta. Šimtas trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 104 atkrinta, 106 taip pat, 107 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, 102 atkrenta. Devintasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta, 112 ir 113 vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta. 114. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 115 atkrinta, 117 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 118 pakeitimas atkrenta, 119 taip pat, 120. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 121 atkrenta, 122 kas už. Taigi 122 kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. 113, sako pirmininkas, kas už, kas prieš. Pirmininkas pataisomas 123. Iš naujo pradedu, sako pirmininkas. 123. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 124 atkrinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 128. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 129. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, tai yra kalbinis pakeitimas, todėl dėl jo balsuoti nereikia. 11 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 13 atkrinta. Penkioliktas tuo met, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 12. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 24 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 27. Už? Prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 28. Ir 35 kartu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 29. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 30. Už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 13. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 38 ir 39 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaiko, Patvirtinta. 41. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 42. Kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 14. Kompromisas. Kas už. Kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Kągi, triumfuojame. 46 už, vienas prieš ir vienas susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Dabar pereiname prie antro ir paskutinio balsavimo. Klaudė Dekardėl pranešimas. Tout le monde est prêt pour ce deuxième vote Oro susisiekimo paslaugų tiekimo bendryjoje bendrosios taisyklės. Šio pranešimo pavadinimas yra. Žodžiai ir pasiruošęs. Pradedame antrąjį balsavimą nuo ketvirtojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pradedame balsuoti dėl šeštojo pakeitimo pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti, nes neaišku. Man atrodo, kad atmesta, bet Balsuoti baigiame. Taip iš tikrųjų Šis pakeitimas atmestas. Kągi, dabar balsuosime dėl pirmo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad vėl susidarė ta pati dauguma, tačiau reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame. Balsuoti baigiame. Iš tikrųjų taip ir yra. Dauguma ta pati, todėl pakeitimas atmestas. E, šeštasis pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad vėl ta pati dauguma, tačiau reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Kas čia vyksta? klausė pirmininkas ir nesulaukė atsakymą. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Antrasis pakeitimas atmestas, dabar tryliktas pakeitimas. Balsuojame. Kas už? Dėl tryliktojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuntasis pakeitimas ir devintasis vienodi, todėl dėl jų balsuosime kartu. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko, atmesta. Bet reikia pasitikrinti. Elektroniniu būdu pradedame. Basavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas ir vienuoliktas pakeitimai taip pat dėl jų balsuojama kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už, pirmininkas pasitarė ir dabar sako, kad atkrinta šis pakeitimas ir pereina prie penkioliktojo pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Keturioliktas pakeitimas ir trečias pakeitimas atsiimti, antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, tačiau reikia pasitikrinti. Tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vėlgi ta pati dauguma susidaro. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad atmestas. Reikia pasitikrinti. Pradedame tikrinti elektroniniu būdu. Kažkaip šiandien labai EPP įsiplepėjo, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. Ir matome, kad šis pakeitimas yra patvirtintas. Galutinis balsavimas. Žinoma, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. 25 už, 22 prieš ir vienas susilaikęs. Todėl patvirtinta. Atsiprašau, dapardelis prašo žodžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai sunku buvo dėrėtis tiek su komisija, tiek su politiniam frakcijom. Aš laikiausi labai atviro požiūrio, pabandžiau padaryti tai, ko prašė komisija, e, bandžiau prisitaikyti prie jungtinių valstybių, bet kalbėsiu angliškai. Tai labai svarbus klausimas ir iš pat pradžių bandžiau viską labai korektiškai išspręsti. Bandžiau su komisija tartis ir e, komisija turėjo išspręsti problemą su jungtiniam valstijom. Tačiau e, reikėjo apsvarstyti e, keliaivių teises. Tai yra labai svarbus dalykas, ne, neina kalba vien apie tai, kad čia šis klausimas rūpi vien jungtinėms valstijoms, šis klausimas taip pat rūpi apskritai visai aviacijai. Mes kalbėjome ir tarėmės taip pat ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Mm, labai nustebau, nes lyg ir susitariau su kolegomis bet e, šiaip ar taip turiu įrodymus, turiu susirašinėjimą elektroniniu paštu. Aš norėjau iš tiesų šią problemą kažkaip išspręsti ir atsiimti kai kuriuos pakeitimus, svarbius pakeitimus. Man labai gaila, kad e, būtent e, taip išėjo, nes mes turėtumėm būti vis tik teisingi viso ko atžvilgių. Gaila, kad taip išėjo, dauguma ne 26 galutinėme balsavime. Aš norėčiau, kad nebūtų balsuojama taryboje, nes tada tikrai nesusidarys 26 dauguma. Taigi, taryboje prašau, kad ne, nebūtų balsuojama. Kągi, ačiū Ačiū pranešėjai, sako pirmininkas. Balsuosime dėl įgaliojimų. Nebalsuosime dėl įgaliojimų, atsiprašau. Dabar balsavimo sesija baigėsi dėl abiejų pranešimų jau nubalsavome ir pereinam prie kito darbo tvarkės klausimo. Matome sujudimą Taigi šiek tiek palauksime ir netrukus pereisime prie tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybinių narių tipų bendrųjų taisyklių. Ah oui. Mais Madame Costa voudrait faire un point sur l'ordre. Vous voulez donner la parole à Monsieur Madame Costa Oui, oui, Madame Foster. Est-ce qu'on laisse sortir Oh, sorry, I point, asked a point of order. In my translation. Kai dėl e, vertimo tvarkos, mano vertime, kai kalbėjom apie balsavimą taryboje, aš ne visai išgirdau ar norėčiau žinoti, kad mes e, perduosime, balsuosime taryboje, perduosime tarybai pranešėja paminėjo šitą konkretų skaičių, ar jums reikia kažkokio paaiškinimo? Na, nebent jeigu mes balsuojam šitam komitete ir nebent jeigu būtų 26 ir daugiau, mes tuomet negalim pradėti trišalių dialogo. Ar man kas nors gali paaiškinti, kaip čia yra? Kadangi jeigu ne, tai aš nematau, kad kitos frakcijos e, ne, ne, nežiūri, ar bus perduota balsavimui taryboje, kaip Mm, jeigu galiu pasakyti, tai neaišku, ką pirmininkas norėjo pasakyti. Mes turim balsuoti, nes nėra atskiros taisyklės šio klausimo. Buvo daugum, reikia daugumos, kad būtų pradėtos trišalės darybos e, ir e, dėl to balsavom. En fait, euh, je ne pense pas qu'il y ait... Euh, Na, nemanau, kad yra kokios nors taisyklės dėl balsavimo, dėl įgaliojimų kuris patvirtintų tą faktą, kad e, po pranešimo būtinai reikia balsuoti dėl įgaliojimų. Klausimas būtų toks. Pranešėja pateikė paaiškinimus, kurie rodo, kad yra e, šiokių tokių problemų. Na ir tai aišku, aišku nekeičia reikalo esmės, tačiau nėra visų koordinatorių. Pirmiausia, bus diskutuojama su koordinatorius, paskui galvosime, ar kito posėdžio metu balsuoti dėl šių įgaliojimų ar ne. Plenarinis posėdis taip pat gali suteikti tuos įgaliojimus. Tai štai. Tai nėra priklausoma nuo kokio nors reglamento, pagal kurį reikėtų neatidėti šį dalyką. Na, jeigu galiu dar kartą taip, kaip yra dabar. Na, galbūt yra, nesvarbu, ar koordinatoriai yra ar nėra, čia visai nesvarbu, yra kvormas komitete. Bet esmė yra tai, aš suprantu e, pranešėjo susierzinimą. Tai, ma, aišku, e, klausimas, bet dauguma, dauguma žmonių esančių salėje ir frakcijose balsavo prieš šitą pranešimą. Jeigu mes tuomet automatiškai perduosime plenarniai sesijai, bus visos frakcijos, mes padarysim tą patį. Tai man tai yra laiko švaistimas, geriausia, ką galim padaryti. Tai perduoti trišaliam trilogui ir tuomet taryba, komisija ir pranešėjai ir tuomet galim tęsti diskusijas prieš perdodant dokumentą plenarniai sesijai. Čia jūs nusprendžiam, bet toks galėtų būti procesas ir nesuprantu, kodėl šiandien kitoks procesas, kodėl nenusprendžiam perduoti trišaliam dialogui. Na, kaip ten bebūtų, tik norėjau tiek pasakyti. un petit problème quand même. Euh... Iškilo problemėlė tokia. Pone Foster, aš labai lėtai paaiškinsiu. Problema yra štai kokia. Yra žmonių, kurie išėjo iš salės. Nesu tikras, ar galim balsuoti dabar. Ir nesu tikras, kad susidarys tokia pati dauguma balsų, kaip ką tik buvome surinkę. Todėl manau, kad net jeigu ir buvo pasiektas sustarimas dėl įgaliojimų suteikimo, geriau balsavimą atidėti kitam posėdžiui. O tuo tarpu galbūt padiskutuosime su šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais. Nes dabar manau, kad kolegos kai kurie išėjo iš salės ir balsavimas gali būti visiškai kitoks dabar, pasikeis jo pobūdis Gal aš nepakankamai greitai suteikiau jum žodį, atleiskite man už tai, bet manau, kad iš esmės reikalas nesikeičia, nes manau, kad dauguma bus ta pati. Mums reikia kometų narių absoliučios e, daugumos. Taigi, reikia surinkti absoliučią balsų daugumą. Ir manau, kad atsargesnis variantas būtų atidėti balsavimą. Prašom, žodis jums. Pirminkė, aš nematau nieko čia neteisinga. Pane Foster neteisi, nes 66 taisyklė labai aiškiai sako, kad komitetas gali, nesako, kad privalo. Bet galbūt, ponė Foster, paskaty, turėtų paskaityti taisyklės. Attendez, attendez, attendez. Je pars, non mais, sincèrement, je pense... Sinon, Laukterėkite, sako pirmininkas. Minutėlė. Čia mes su jokiom teisiniam problemom nesusidurėm ir manau, kad visi sutarėm dėl to. Manau, kad galime tikrai šį balsavimą atidėti. Pirmininkas turi tokią galę. Klausimas yra toks, ar kas nors pasikeis iš esmės dėl to, dėl tų įgaliojimų. Aš manau, kad jeigu balsuotume dabar, situacija pasikeistų, nes išėjo žmonės iš salės, jų tiesiog nėra. Ir kad nutiktų taip, kad kvorumas būtų nebe ta, toks pat, dėl, kai balsavome dėl pranešimo ir kai reikia balsuoti dėl įgaliojimų. Kitas dalykas. Šitie du dalykai yra visiškai atsietini. Ir e, tai yra galima balsuoti arba nebalsuoti. Tad manau, kad dėl to galėsime balsuoti kito posėdžio metu. Pone Kramer, prašau. Dėkoju. Norėjau pasakyti, kad, kaip sakė ponas Daundė, neprimtina yra tai, kas vyksta, nes jeigu balsavimo sąrašą gauni vėlai, diskutuoti neišeina. E, Pone Tapardėl sakė, kad e, kai kur, dėl kai kurių dalykų balsuoti buvo ypač sudėtinga. Būtų buvę žymiai geriau, kad balsavimas būtų buvęs atidėtas, kaip sakė Jakob Lendė. Norėčiau paprašyti, kad ateityje tokie balsavimai nevyktų, jeigu balsavimo sąrašas buvo perduotas tik prieš pat balsavimą, nes dėl to neišėjo padiskutuoti. Visos frakcijos neturiu galimybės surenkti diskusijų ir tai yra neprimtina. Kramer. Pone Kramer, aš išklausiau pono Dalundė Ir at, taip pat išklausėm pranešėjus atsakymo. Niekas salėje nepaprašė atidėti balsavimą dėl šios priežasties. Esant tokioms sąlygoms, turime laikytis tvirtai. Išklausiau pono Dalundės pagristų pastabų, išklausėme pranešėjos atsakymai pastabas ir niekas nesakė, kad balsavimą reikėtų atidėti pasirinkome variantą balsuoti. Ir manau, kad net jeigu iškilo tam tikrų sunkumų, į viską buvo atsižvelgta. Kolega Vandalėt, prašau. Ehm, Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, turime pasimokyti šitos istorijos visi. Kai pranešėjas siūlo nebalsuoti dėl dėrybų įgaliojimų. Būtina bal, dėl to balsuoti. Atrodo, tai nevyks. Aš suprantu jūsų paaiškinimus. Ir aišku, galime, aišku, atskirti tas dvi procedūras ir grįžti prie šio klausimo vėliau. Ačiū. Pirmininkas. Na tikrai, kai iškyla šitokia problema, tenka pasakyti, kad balsavimas yra šiek tiek e, ypatingas dalykas, nes žmonės ateina balsuoti ir iškart išeina. Tai nėra komiteto testinis posėdis kaip įprasta. Tad tokiu atveju manau, kad nėra nieko blogo pasilikti laiko pamastymui. Tai nepakeis balsavimo politinio pobūdžio. Tai tiesiog leidžia visiems atsikvėpti Ir tuomet visų ginčių bus išvengta. Visi iš pradžių pritarė šiam balsavimui, balsavimas vyko visiškai normaliai, pranešėja pateikė savo paaiškinimus ir manau, kad nors ir atsižvelgėme ponios Foster požiūrį, bet vis tiek turime atsižvelgti ir į tai, kad turime dar šiek tiek pasilikti laiko pamastymui. Pasižymime visą tai ir einame prie kito darbo tarkės klausimo. Tai yra ponios Ajuto pranešimas tam tikrų kombinuotų krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės. Norėčiau suteikti penkioms minutėms žodį poniai Ajuto, kad ši mums paaiškintų e, savo politinius e, įvairius motyvus ir šio pranešimo ypatumus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mes galbūt lūkterėkime, kad galėtų išeiti tie, kurie nori išeiti. Čia mes kalbam apie tran kombinuoto transporto direktyvą, vyko įvairių sustikimai, kad būtų galima atsižvelgti įvairias pozicijas, kurias išreiškė sektoriaus atstovai ar nacionaliniai atstovai, e, kad būtų galima sužvelgti taip pat į piliečių požiūrį. Aš papildžiau savo pirmąjį tekstą ir taip pat atsižvelgiau į tai, ką pasiūlė Europos komisija. Reikėjo patikslinti kai kurios aspektus ir pasiūlyti priemonės, kurios leistų paskatinti kombinuoto transporto naudojimą. Pirmasis dalykas - savokos apibrieštis. E, geriau siekiau atskirti e, automobilius su vairuotoju ir be vairuotojų. Į direktyvos rytį taip pat siekiau įtraukti sunkesnius nei, keturi, nei keturios tonos automobilius. Aš tuo norėjau papildyti direktyvą dėl svorio ir dimensijų. Išlaikyti šimtą 150 km ribinius atstumus. Taip pat man pasirodė svarbu, tada siūlė transporto komitetas, man pasirodė, kad taip pat svarbu yra e, pabrėžti tai, kad tokie automobiliai į iškrovimo platformas turi atvykti kuo greičiau. Reikėjo apibrėžti, kas yra kombinuotas transportas, kuris prasideda Europos Sąjungoje. Transportas, kuris e, atsižvelgia ES imperatyvus e, turėtų būti tas dalykas, kurie priepia mūsų tekstas. Mes turime įvairių galimybių tą apibriežti tobulinti. Viena vertus, e, mes turime čia kalbėti apie investicijas, apie fiskalinius e, dalykus ir išimtis sektoriui. Investicijos yra reikalingos, kadangi nelygiai yra paskirstita infrastruktūra viso ES teritorijoje. Taip pat reikia padidinti terminalų skaičių bei padidinti e, prieigos punktų skaičių. Be abejo, valstybėms narėms negalima primesti iškrovimo darbų, tačiau kai kurios investicijos valstybėse jų įsipareigojimas stiprinti infrastruktūrą turi egzistuoti. Jeigu mes manome, kad peržiūrėjus Eurovinietės direktyvą atsiras papildomų pajamų, tai tuomet galėtume skatinti valstybės plėtoti tvarų transportą. Kaip kita pagalbos forma galėtų būti numatyta e, įvairios lengvatos, siekiant valstybės pagalbą. Jeigu 35 procentų visos sumos neviršė teikiama valstybės pagalba. Paskui būtų galima numatyti sumažintus tarifus uh, kombinuoto transporto įvairiams mokesčiams. Ir dar viena tema, tai yra kabotažas, ji taip pat labai aktuali, bei komandiruoti darbuotojai. Kabotažas yra paskata plėtoti kombinuotąjį transportą, tačiau reikėtų, kad jis būtų taikomas taip, kad nebūtų piktaužiaujama taisyklėmis ir įmamasi nelegalaus kabotažo. Kai dėl darbuotojų komandiravimo Mes pasisakome už tokias taisyklės, kurios leistų apsaugoti vairuotojų socialinės teisės. Ir galiausiai skaitmeninimas. Tikiuosi, kad bus netrukus pasiekta tokios situacijos, kai bus atsisakoma popierinių dokumentų, kad biurokratijos būtų mažiau ir kad kontrolės procedūros vyktų greičiau. Valstybės narės turi primti dokumentus elektroninę formą pateiktus. Galutinis tikslas būtų parengti įtraukų siūlymą, kur būtų numatytos visos galimybės, visi reikalavimai, kurie palies visas suinteresuotas pusės, kad būtų gerbiamos visų teisės, tačiau svarbiausia, kad būtų teikiamos paskatos šiam sektoriu, kad šis galėtų plėtotis. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Ajuto. Išklausime, išklausysime šešėlinius pranešėjus. Pone Šmit, apie, apie frakcijos vardu, prašau. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte der Berichterstatterin. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. E, kita vertus, labai daug bus pakeitimų, nes problema, kurią aptarėme, yra svarbi ir e, keliami tikslai yra labai svarbus, labai svarbus ambicingi. Daugiam multimodalinis transportas sudėtingesnis, brangesnis negu e, transportas vien tik tais keliais. Šimtas penkiasdešimt procentų maždaug brangesnis multimodalinis transportas negu vien, transportas vien keliais. E, E, labai daug susidaro spuščių kai kuriuose terminaluose, mm, labai daug e, kelių, sakykime, tiesiog užsikemša, nes e, jų, ar, nes jų yra mažai. Konteineriai Reikia užsitikrinti, kad konteineriai nebus perkraunami, taigi labai daug problemų kyla dėl infrastruktūros ir dėl kainų. Tam, kad pasiektume užsibrieštus tikslus, reikia labai pasistengti, nes mūsų mes labai jaučiame didelę konkurenciją keliuose, taip pat ir geležinkelyje. Europoje iš tiesų pakankamai absurdiška yra negalėti važiuoti per Prancūzijos teritoriją traukiniu, nes labai nemažai geležinkelininkų kalba prancūziškai. Dėl kabotažo reikia pagerinti susisiekimą geležinkeliu. Labai dažnai teikiamas pavyzdys e, yra Junktinės valstijos. Mūsų, mums reikalingas konkurencingas transportas ir dėl to mes palankiai žiūrime į visas priemonės, kurios nukreiptos tam efektyvumui didinti. Mums reikia kalbėti ir apie tai, kad mes dirbtinai išbranginame kelius, tai tikrai netitinka mano požiūrio, bet šiaip ar tai pranešėjas eina teisingų kelių. Nereikia galvoti, kad problemos bus išspręstos vien dėl to, kad išleisime naują direktyvą ir perkelsime prekes nuo kelių ant bėgių. Dar norėčiau pasakyti, kad Eurostato duomenų dėl kombinuoto transporto trūksta. Reikia vieningo interpretavimo duomenų visos Europos mastu. Štai tokie elementai gali būti penas pamastymui, kaip padaryti daugiamodalinį transportą uh, patrauklesniu, o šiaip palankiai žiūrime į pranešimą. Dėkoju, pana Damonte. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponėje Jūto. Tai yra labai svarbis rytis. Kombinuotas transportas yra labai, labai svarbis rytis. Aš norėčiau, kad ryštingiau pereitume prie daugiamodalinio transporto. Reikalinga geresnė logistika, kad nuo kelių e, nuimtume didelės apkrovas, kad e, išvengtume kamščių, kad sumažintume taršą ir ne tik tais e, taršą cheminiais produktais, bet ir triukšmų. Labai svarbu, kad viskas išplečiama ir į nacionalinio transporto sritį, o tai leis E, labiau naudotis kombinuotais transporto būdais. Galbūt reikėtų dar patikslinti direktyvos pavadinimą, e, patikslinant, kad e, tai yra direktyva skirta kombinuotoms transporto rūšims, transportas liečia ne vien Europos Sąjungą, bet ir trečiasią šalis. Aš manau, kad reikia padaryti viską, kad e, kalbant apie kelių transportą ypatingai, bet ir apie kitas transporto rūšis, liktų kuo mažiau e, e, vietos įvairioms interpretacijoms. Reikalinga nustatyti tam tikrą ribą, 150 km ribą, taip pat labai palankiai žiūriu į e, duomenų perdavimą, duomenų susijusių su kombinuotu transportu. Dabar dėl ekonominio transporto, e, dėl ekonominio skatinimo, čia manau, kad viskas turėtų būti palikta valstybių narių nuožiūrai. Dėkoju, ponas Jutovskis. Pone pirmininkė, norėčiau mūsų, grup, mūsų grupės vardu padėkoti ponė Jūtų už parengimą šitą dokumentą, kuris daugeliu atveju yra geras atsakymas į komisijos pasiūlymus. Visiškai sutinkame su to teiginiu, kad kombinuotasis transportas galėtų nuolat vystytis dėl to, kad būtų sutelkiamas dėmesys į viską. Svarbiausia patiksinti išimtis ir, ir apibrieštis, atininkama infrastruktūra ir skaitmeninimas, kontrolės procedūra. Bet vis dėlto man susidaro įspūdis, kad yra labai doli siekiantis postulatai apie socialinius klausimus gali tapti kliūtimi kombinuoto transporto vystimui, kur kelių transportas yra labai svarbi dalis. Delegavimas transporto srityje tai yra didžiulė biurokratija, kuri nėra paskata verslininkams, bet tiesiog sukomplikuoja viską ir atsiranda naujos, naujos išlaidos. Tai nėra europinis modelis, paslaugų modelis jok, jo, jokių būdų, nes aš aiškiai noriu pasakyti, kad mūsų perspektyva m, kelių e, dalis, kai kalbam apie darbuotojų e, komandiravimą e, pagal 201-214, tai yra nepriimtina tokia forma, kokia yra siūloma e, projekte. Manau, kad e, diskusijose su politinėmis frakcijomis rasime e, sprendimą, kuris būtų mažiau ribojantis ir labiau palankus transporto įmonėms. Dėkoju. Dėkoju, dabar ponė Bilbao. Labai diena, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pritarėme pranešėjai, džiaugiamės įdėtomis pastangomis. Iš tiesų reikėtų dar pasistengti dėl įvairių, e, įvairių apibrėžimų, nes kaip jau minėjome savo pirmajame pasisakymė, skirtingai yra interpretuojama valstybinėse narėse savoka kombinuotos transporto rūšys. Todėl tai yra pirmas dalykas, kurį turėtumėm išsiaiškinti. Mes e, sutinkame su tuo, kad reikia stiprinti skaitmeninimą visoje sistemoje. Reikia naudoti elektroninius mechanizmus, siekiant supaprastinti administracinius procesus, e, sumažinant e, biurokratinę naštą ir siekiant didesnio skaidrumo uh, kombinuoto transporto veikloje. Mes sutinkame su tuo, kad reikia e, didinti prieigą prie investicijų, taip pat sutinkame ir su tuo, kad trūksta informacijos apie infrastruktūrą. Pasigirsta balsų sektoriuje, kai kuriuose valstybėse kad e, investicijos į infrastruktūras yra, sakykime, daromos paraleliai, e, paraleliai vykdom, vystomos investicijos į infrastruktūras, tuo tarpu, kai kai kuriuose tose infrastruktūrose visko yra pakankamai. Turėtumėm atkreipti ypatingą dėmesį į kelių paketą, kurį dabar aptarėme, ir pasižiūrėti, kaip sprendžiame kabotažo klausimus bei komandiruotojų vairuotojų klausimus. Šis pranešimas siejasi su tuo, ką jau esame atlikę, reikia dėti dar didesnių pastangų, kad būtų pasiekta kuo didesnės pažangos. Dar norėčiau pasakyti, kad valstybės narės mums turėtų teikti daugiau informacijos, kadangi duomenų trūksta, trūksta statistikos, siekiant išsiaiškinti, kokia iš tikrųjų yra situacija šiame sektoriuje, kad galėtume įvertinti padarytą pažangą per pastaruosius metus ir panašiai. Taip pat manau, kad turėtumėm atsargiau žiūrėti į vairias iniciatyvas. Ir kombinuoto transporto srityje pasižiūrėti, kaip pritaikyti visą tai, kam jau yra pritarta. Manau, kad vykdyme reikia kuo didesnio nuoseklumo. Kai kuriuose šalyse e, darbų ritmas nėra toksai, koks buvo nutartas parlamente. Taigi noriu pabrėžti, kad būtų kuo didesnis nuoseklumas tarp įvairių transporto sričių. Žinoma, mes pateiksime kai kurių pakeitimų, siekdami pagerinti pranešimą. Esu įsitikinusi, kad šį gerai atliktą darbą e, mes ir toliau e, sėkmingai vystysime. Ačiū poniai Bilbao, ponas Dalundė nuo žaliųjų frakcijos. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai Ajuto už labai gerai parengtą mm, pranešimą, kuriame yra daug e, pozityvių elementų, tačiau mes norim pasiaiškinti, ką reiškia, kodėl reikia padidinti didesnės kelių didesnis kelių atkarpas ir e, kaip vykdyti kontrolę. Ir taip pat nematome, kad reikėtų e, kelių transporto dalį iš, atmesti išimti iš kabotažo apskaičiavimo, nes tai yra labai svarbu ir taip pat bendrasis tikslas, nes perkelimas e, transporto priemonių nuo kelių yra labai svarbus. Taip pat reikėtų geriau integruoti vidaus vandenų kelius, įtraukti šitą savoką į tekstą. Dėkui, pirmininkė. Alors, Madame Grazwonder a demandé la parole maintenant. Ja, danke schön. Ähm, wir haben es ja schon besprochen, das Ziel dieser. Dėkoju. Mes jau sakėme, kad svarbu transportą nuo kelių perkelti į ten, kur būtų labiau tausojama aplinka. Tokiu būdu būtų gal, gaunama daugiau paramos kombinuotam transportui, liberalizuojamas e, kelių transportas ir tokiu būdu padaromos patrauklesnės kitos transporto rūšys. Mes pa, teiksime pakeitimus, mes kalbėjome apie 20 e, procentų, taigi ir tą linkme bus pateiktas pakeitimas, e, socialiniai dalykai, atlyginimo E, niuansai labai svarbus. Mes jau sakėme, e, mes jau tai sakėme aptarinėdami mobilumo paketą, taigi reikia kalbėti ir apie komandiruotės, ir apie komun, ko, ko, kabotažą, kad būtų kuo mažiau išimčių. Pirmininkas, dėkoju, jeigu daugiau, pra, ne, e, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, paprašysiu komisijos. Uh, atstovo tarti žodį. Thank you. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė už galimybę išsakyti komentus dėl pranešimo, kuriam komisija labai pritarė. Didžioji dauguma visų pakeitimų, kuriuos siūlo pranešėja, siekia paaiškinti ir sustiprinti nuostatą kuri yra komisijos pasiūlyme ir atitinka pasiūlymo tikslus, o jų tikslas yra skatinti kombinuoto transporto naudojimą ir skatinti valstybės narės teikti paramą ir tiesiog supaprastinti taisyklės, taisyklių įgyvendinimą ir vengti piknaudžiavimų. Čia mes ypač pritarėme tiems pakeitimams, kuriuose yra apibrieštis ir suteikia galimybę turėti prieigą prie artimiausio geležinkelio terminalo, jeigu nėra artima, terminalo arčiau negu už 150 km. Tai išplečia um, terminalo apriepties teritoriją, tai labai svarbu, nes labai griežtas apibrieštis dėl kelių naudojimo turėtų priešingą efektą. Uh, ir sugražintų transporto priemonės vėl ant kelių vietoj tam, kad e, būtų skatinamas kombinuoto transporto naudojimas. Mes taip pat pritarėme tam, kad būtų sugriežtinta skaitmenizavimo nuostata. Manome, kad tai bus didžiulė pagalba siekiant išvengti piknaučiavimo ir siekiant užtikrinti, kad e, operacija yra kombinuota transporto operacija, o nėra naudojamasi kažkokia e, teisinė spraga, kaip ir buvo paminėta. Ir galiausiai pritarėme pasiūlymui, kad būtų papildoma e, ataskaitų tiekimo prievalė valstybėms narėms. Manome, kad e, tai yra privaloma priemonė ir labai svarbu skatinti valstybės narės, kad jūs aktyviau dalyvautų skatindamas kombinuoto transporto priemonę naudojimą. Taip pat yra kai kurie aspektai, e, kurie nebuvo iškelti komisijos pasiūlyme, kaip pavyzdžiui pranešimas arba e, darbuotojų komandiravimo taisyklės, mes atsižvelgsim šitos pasiūlymus, kai dėl socialinių taisyklių, žinoma, jos yra taikomos kombinuotam transportui, ir reikia išlaikyti simetriją tarp taisyklių, kurios yra taikomas tarptautiniam kombinuotam transportui ir tų taisyklių, kurios yra mm, taikomas tik tai tarptautiniam kelių transportui. Nes tai yra tokio tipo operacijos, kurias tiesiogiai konkuruoja. Taigi apskritai labai ačiū, ačiū už pasiūlymą ir pateiktus pasiūlymus. Conclusion vous appartient, madame. komisija. Ačiū. E, komisijai dabar ponia Jūta. Dėkoju visiems kolegoms už pasisakymus apie mano iki šiol atliktą darbą. Aš norėčiau išsklaidyti kai kurias abejonės, kurios čia buvo iškeltos dėl ekspost kontrolės. Dėja išsijungia kalbėtojos mikrofonas. Jos nebegirdime. Non avete sentito nulla, immagino. <laughs> Ricomincio da capo allora. Allora, riguardo il discorso... Atsiprašau, pradėsiu iš pradžių. Taigi, mano minėta ekspost kontrolė. Tai nėra kažkoks priedas, mes tiesiog supratome, kad kai kurios dokumentus galima sukurti tik po to, kai e, pervežimas yra atliktas. Tokiu būdu galbūt e, apsiriboja šiek tiek biurokratinė našta. Na, o dėl e, transporto keliais liberalizavimo. Tai yra visiškai priešinga tam, ko mes norime. Mes esame pasirengę viską, per, e, kuo daugiau transporto perkelti į, e, ant, ant, ant bėgių. Mes norime paskatinti kuo daugiau krovinių pervežti keliais, kadangi taip yra lengviau, žinoma, yra tam tikrų nuogastavimų. Dėl to, kaip tai vyks, e, reikia, kad įmonės galėtų daryti laisviau pasirinkimą, bet kokiu atveju laukiu pakeitimų ir tikiuosi tą tekstą kaip galima labiau prati, praturtinti, nes šis transportas, nusima, šis transportas e, nusipelno būti vystomas. Pirmininkas. E, pakeitimus reikia teikti iki 16 gegužės 12 valandos. Balsavimas komitete vyks 10 birželio. Atrodo, telpame į terminus, telpame į darbo atvarkę ir galime pereiti prie kito klausimo geležinkelių keliaivių teisės ir pareigos. Ponas Liberatskis yra pranešėjas, norėčiau suteikti žodį jam. Jis čia kažkur tai vaikščiojo, labai gerai, kad jis čia yra. Boguslavai, prašau. Kiu. President Dominik. Dėkoju, pirmininkė Dominikai. Kalbėsiu trumpai. Turite e, visą tą pluoštą, tik tai 190 puslapių ir mes e, sėkmingai e, gavom apie 600 su viršum pakeitimų, pasiūlymų ir pagrindinės sritis buvo identifikuotos ir buvo aptartos e, pasitarimuose su šešėliniais pranešėjais, su interesuotėmis pusėmis ir vyko apie 20 įvairių posėdžių, diskusijų per pietus, grupinės konsultacijos, e, taip pat e, ir susitikimai su, prane, su šešėliniais pranešėjais. Matau štai ką yra labai svarbus šitas dokumentas. Mes suprantame, kad kalbam apie milijardus, milijonus žmonių, kurie, yra, kurie patiria tiesioginį poveikį. Juos paliešitas dokumentas. Toliau antras dalykas, norime, kad būtų subalansuotas požiūris, tai yra garantuoti e, paslaugų kokybę ir numatyti prievolės ir, ir reikalavimus paslaugos tiekėjams ir taip pat užtikrinti galimybę teikti paslaugas. Tai reiškia, kad turi būti priemonės kad būtų reglamentai, reikalavimai, kurios leistų geležinkelių kompanijoms veikti veiksmingai ir kurios galėtų saugoti paprasčiausiai keleivius žmonės nori, kad jie būtų gautų apsaugą. Mūsų tikslas yra saugoti žmonės, saugoti keleivius, o taip pat mūsų tikslas yra ir nepakenkti paslaugų tiekėjams. Kalbu apie tris šalis. Tai tie, kurie gabena e, keleivius, kurie teikia paslaugas infrastruktūros viduje, ypač, pavyzdžiui, geležinkelio stotis ir tie, kurie yra rinkos konsolidatoriai. Tai tie, kurie parduoda bilietus ir, ir, ir yra, pavyzdžiui, pažydžiamų pusių, neįgalų žmonės, kur, apie kurias daug kalbame šitame dokumentų projekte. Taigi džiaugiuosi bendradarbiavimu ir džiaugiuosi, kad atsižvelgta į suinteresuotasias pusės ir kartu dirba su šešėliniai pranešėjai, atskiri komiteto nariai, kurie labai daug prisidėjo. Ir esu pasirengęs gražiai, veiksmingai bendradarbiauti, e, rengiant e, kompromisus ir apibendrinant e, pakeitimų pasiūlymus, vėlgi mano metis yra tokia, kad turi būti subalansuotas, gerai parengtas reglamentas, kuris galiausiai leistų padidinti e, rinkos dalį. Tai yra geležinkelių keliaivių rinkos dalį. Tai e, yra padaryti, kad geležinkelio paslaugos būtų labiau patrauklios. Dėkuoju uždėmesi. Dėkui Boguslavai. Išklausysim šešėlinius pranešėjus ir pirmiausia e, visalie PO. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už puikų įvadą. Manyčiau, kad pranešimas tikrai labai įdomus. Uh, Ačiū visiems šešėlėms pranešėjams ir mūsų deputatams už šio dokumento, sakytum, 600 pakeitimų buvo pateikta, tai yra daugiau negu dėl viso mobilumo paketo. Prancūzijos e, transporto vartotojai dabar kenčia nu, dėl mūsų istorinio transporto operatoriaus streikų. Mūsų prioritetas dabar yra sustiprinti teisės ir pareigas keleivių, besinaudojančių keliašinkelio kelio paslaugomis. Visos frakcijos sutarė, kad dokumentas yra geras, visi tikime, kad rasime kompromisų su pranešėjų ir visą tai visų keliaivių Europoje labui. Kaip sakėme praėjusio posėdžio metu, keturi dalykai reglamente yra svarbus ir tai mūsų pakeitimai juos apima. Su malonumu tenka pažymėti, kad mūsų pakeitimai yra plataus užmojo, o būtent siūloma prieinamumą geležinkelio tinklo pagerinti neįgaliesiems ir judėjimo negalę turintiesiems. Svarbiausiai tikslai atsispindi pakeitimuose. Pirmiausia, dauguma pakeitimų yra tokie, kaip prašoma reglamentą taikyti visą be jokių išimčių nuo 2019 metų. Didelė dalis jų reikalauja, kad apriepties laukas būtų išplėstas ir apimtų ir regioninės geležinkelio paslaugos. Tuo džiaugiuosi, nes aš nuo pat darbo pradžiaus siūlau būtent tai. 90 procentų vartotojų palikti be jokios pagalbos būtų iš tikrųjų netikęs dalykas. Tai tam pritarė daugumo komitetų, tai puiku. Antras dalykas. 80, 8 milijonai neįgaliųjų e, turės geresnę prieigą prie geležinkelio transporto. Viskas yra gerai šiuo požiūriu taip pat. Džiaugiuosi siūlymu sumažinti iš ankstinę notifikaciją. Tai jau vyksta Belgijoje, Danijoje nes tuo būdu yra pagerinama kasdienybė tų, kuriems kasdien tenka naudotis viešuoju transportu. Kai kurios linijos e, ir, ir e, yra dažniau vartojamos už kitas, e, tačiau geležinkelių transporto ir sočių valdytojų dar galime prašyti pagerinti prieigos planus. Trečias dalykas. Daug pakeitimų reikalauja peržiūrėti kompensavimo sistemą dėl vėlavimo. 30 minučių. Toks turėtų būti slengsis, nuo kada keliaivis įgyja teisę į kompensaciją. Visais atvejais sutarėme visi, kad, kad jeigu valandą pavėluoji ir gauni 25 procentus bilieto kainos, o keliauti turi 2 valandas, tai nėra pakankama kompensacija. 30 e, minučių tas, ta, ta riba vėlavimo bus ta, kuri pasiūs aišku signalą tinklo valdytojams ir keleiviams. Tai reiškia, kad e, vėlavimo bus tengiamas išvengti. Ir ketvirtas dalykas - vienas bilietas Tai yra mūsų diskusijų prioritetinis objektas. Aš manau, kad reikia ieškoti kompromiso tarptų, kurie siūlo jį numatyti kaip būtiną dalyką iš anksto ir kiti, yra kitų, kurie atsisako šis apie tai kalbėti. Aš manau, kad traukiniais pasitikėjimas didės tada, jeigu suinteresuoti subjektai imsis jiems reikiamos atsakomybės. Jeigu bilietai taps vis labiau automatinių dalykų, mes negalėsime niekaip bausti operatorių. Man atrodo, kad reikėtų įdėkti atsakomybės didinimo principą. Tie, kas parduoda bilietus, turėtų įsitikinti, kad e, bus siūlomas, jeigu tenka persėsti, papi, e, protingi laikotarpiai. Jeigu ne, keleiviai gali kreiptis dėl kompensacijų. Tai štai tokia bus mano pozicija kartu su APP e frakcija ir ieškosime kompromisu. Mes sieksime didesnės pažangos, turime siekti ambicingų tikslų. Ir dėkoju komisijai ir pranešėjų bei šešėlinėms pranešėjams, kurie atliko puikų darbą šią temą. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponui Muzelijai. EKR frakcijos vardu kalbės ponas Poreba. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už labai subalansuotą, racionalų požiūrį šitame pranešime, požiūrį į problemas ir, ir lūkesčius. Na, siekiama neapsunkinti nepagristais reikalavimais gelžinkelio transporto paslaugų teikėjų, bet yra kai kurių dalykų, kur aš norėjau pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis. Tai yra klausimas, kiek e, kompromisuose kuriuos, e, kiek bus kompromisų, kuriuos yra pasirengęs daryti panas pranešėjas. Na, aš džiaugiuosi, kad yra išlaikytas vėl e, numatytas išimtis ir e, jeigu kalbu apie 1371 reglamento taikymą, kad išimtis galioja iki 24 metų, nes e, Na, manome, kad e, apribojimai būtų neįgyvendinami. Na, gerai, kad ponas pranešėjas iškėlė klausimą apie tas vadinamas aukštesnės jėgas, nenumatoma e, jėga, nenumanoma jėga. Ir tai išplečia ne vien tik tai e, klausimus, kurie yra susiję su gamtos stichinėmis nelaimėmis arba problemomis, kurios yra susijusios uh, su panašiais dalykais, manau, kad čia reikėtų dar išplėsti šitą apibrėžti ir įtraukti teroro išpolius ir taip pat streikus, klausimus, kurie yra susiję su trečiųjų asmenų veikla, pavyzdžiui, išpoliai ant bėgių. Tai turėt, į tai reikėtų atsižvelgti, kadangi apibriežti tas jėgas tik tai vien gamtos nelaimėmis, tai būtų per, per siaura. Jeigu yra bendras e, bilietas, tai yra gerai mintis, kurią reikia remti ir skatinti, bet aš esu įsitikinęs, kad turėtume tiksliau, detaliau e, patikstinti vieną esminį mechanizmą, jeigu kalbam apie bendrą bilietą arba yra bendra atsakomybė tarp vežėjų. Dėl ko? Dėl to, kad e, iš tos nuostatos aiškėja, kad jeigu pirkėjas perka bilietą atskirai, netgi neinformuoja apie, e, apie, apie kelionės tikslą, gali būti laikoma bendru bilietu ir e, tuomet keleivis gali reikalauti žalos atlyginimo. Manau, kad tai reikėtų patikstinti ir tiksliau paaiškinti ir, ir apibriežti labai teisinga ir labai dėkoju, kad pranešėjas taip pat e, šią, šią temą palėtė. Ir čia turiu tik tai vieną pastabą, kad reikėtų vengti tvirtinimų kad iš karto reikia prisitaikyti prie neįgalių e, asmenų poreikių, nes tas procesas užtrunka, šiek tiek reikia laiko, kad paslaugų tiekėjai galėtų pasirenkti, pasiruošti. Ir tiek mano pastabų, labai dėkoju už jūsų atliktą darbą. Jeigu kalbant apie tą pasiūlymą, tikrai yra geras, bet mano pastabas būtų gerai, kad jūs įtrauktumėte į kompromisus. Ačiū. Ačiū, ponai Poreba. Ar Aldė kalbės, vardu kalbės Matijui turbūt? Dėkuoju pirmininkė. Na, e, Jens Valda, šešėlinis panešėjas, nėra su mumis, aš norėčiau jo vardu pasakyti keletų pastabų. Jis laukia kompromisinių pasiūlymų ir tikisi, kad e, bus atspendėti visi nuogastatymai, kurie buvo iškelti paskutinėme šešinių pranešėjų e, posėdyje. Na, jeigu bus, nebus atsižvelgta į keleivių pagėdavimus, tai bus keliaivių teisų pažeidimas. Kaip buvo pasakyta pastarai, paskutinėme posėdėje, e, pranešėjas laikosi tokios nuomonės, kuri yra žingsnis atgal. O mums reikėtų dar labiau sustiprinti tai, ką siūlo komisija, ypač dėl trijų dalykų. Visų pirma, e, bendri biletai jie turėtų būti, tapti tikrovę ir netgi tada, kai yra atskiri bilietai, bet juos galime laikyti bendru bilietu ir jis turėtų turėti tas pačias teisės. Ir reikėtų apsvarstyti e, vėlavimus ir mažinti keliaivių nepasitenkinimą. Tai labiau padidinta sekt, geležinkelio sektorius patrauklumą. Taip pat dėl išimčių e, įgyvendinant reglamentą, tai neturėtų būti taisyklė, taigi atvirišnekant, Jens mano, kad būtų sunku suprasti, kad jeigu šis teisės aktas nebūtų taikomas e, viešųjų paslaugų tiekimo e, reikalavimams, kur e, truk, kur gelžinkelis jau turi teikti paslaugas, tai čia būtų sunku suprasti. Mes tikimės jūsų paramos ir norime, kad būtų sukurta vieninga e, skundų pateikimo forma. Ypač jeigu keleiviai yra ne savo valstybėje narėje, jie galėtų pateikti nus, nusiskundimus, skundus, naudodamėsi bendra ES skundų pateikimo forma. Keleiviai galėtų, e, galėtų naudotis tokia forma, o ne ta, kurią teikia e, atskiros valstybės narės gėdžinkelio stotise ir, ir, ir, e, ir taip toliau. Turėtų būti bendra forma. Dėkoju ir esam pasirengę dirbti kartu su šešienis penšiais. Dėkoju, ponu Van Mittelburg. Šalių e, frakcijos vardu. Ponas Kramer pasisakys. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjų ir šešėlinėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Daugeliu atveju mūsų pozicijos yra artimos, kai kuriais atvejais, aišku, jos skiriasi, bet juk tai normalu. Čia kalbame pirmiausia apie keleivių teisės. Keleiviai turi būti laikomi prioritetu, o ne geležinkelio įmonės kad ir kokios bebūtų sąnaudos ir skundai, jeigu traukinė atvyksta laiku, tai tuomet transporto įmonės neturės nieko mokėti. Bet e, keičiasi po truputėlį viskas. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra sakoma, kad štai juk nepaliksi traukinio nuo šalynės, reikia, reikia pakeisti kitą traukinį. Ir, pavyzdžiui, nu, įvyksta taip, kad vėlavimas e, kaupėsi ir jis gali pasiekti netgi visą parą. Tai štai, būtent tokias problemas spręsti. Tos problemos e, kartojasi, sąnaudos yra didelis, vėlavimai taip pat didžiuliai. Įmonės geležinkelio turėtų pamastyti ilgalaikiškiau, o ne mąstyti netoliau rytojaus. Aišku, tema šita yra labai įdomi. Žinome, kokia situacija vėlavimus klausimų yra aviacijos sektoriuje. Įmonės turi mokėti ir neturi mokėti tik force mažoro atveju. Buvo atlikti tyrimai. Per 15 paskutinių jų metų 15,7 milijonus būtų turėjusius mokėti e, tos įmonės, jeigu nebūtų buvę force mažoro. Kodėl šiuo atveju turi mokėti tik keleiviai? Nes geležinkelio įmonės e, esant tokiam atveju galėtų turėti draudimą tai galbūt siektų 10-15 eurų vienam keleiviui. O kol kas force majoras traukiniams nėra numatytas ir manau, kad ir nereikėtų jo numatyti. Dabar lėktuvų bilietai, kitas svarbus dalykas. Kai kurių naktinių traukinių atveju buvo pasakyta, kad galima sėsti kitą traukinį. Jeigu turite atvirą bilietą, E, galėjote tai daryti. Tai buvo, bet to nebeliks. Europos lygmenių egzistavo tokia nuostata, kuri sako, kad atviras bilietas gali įsūti tik tada, jeigu jį turite vieną, bet jeigu turite tokį bilietą, kai tranzito laikas neviršė tam tikro laiko, tai irgi bus laikoma atvirų bilietų, nes e, tas laikų subendrinimas taip atskirų bilietų turėtų būti toks, kad keliaivių nebetektų nieko papildomai mokėti. Tai ir galiausiai vienas iš mano e, svarbiausių projektų Austrijoje tai buvo padaryta labai gerai. Tai yra dviračių pervežimas traukiniais. Vokietijoje ir Austrijoje tai ir manoma, kai kuriuose šalyse ne. Bet tai yra labai svarbus dalykas ir paaiškinsiu kodėl. Mes atlikome tyrimus. Flixbusas e, pasitelkė e, Flixbusas perėmė daug keleivių dėl to, kad e, sutiko pervežti dviračius. Nuo 15 iki 100 tūkstančių išaugo transportuojamų dviračių skaičius. Tai štai, geležinkeliai prarado tokį didžiulį skaičių klientų dėl to, kad nepasiūlė keleiviams galimybės pervežti dviračius. Buvo sakoma, geležėlis buvo sakoma, kad jie patys yra kalti. Teisingai, aš pats mėgstu dviratį vežtis į savo keliones ir aš manau, kad tai turėtų būti paslauga, kuri turi būti teikiama visoje Europoje. Švedijos žmonės skundžiasi taip pat, kurie norėtų pasirinkti galimybę keliauti šaliaisiais keliais ir jie skundžiasi dėl to, kad neturi galimybės pervežti savo dviračius. E, labai sparčiai pasarosius 20 metų plėtojusi dviračių turizmas ir būtina šioje srityje priimti reikiamus sprendimus. Nesuprantu komisijos, kuris sako, kad jos siūlyme yra numatyta, kad neįgalieji 24 valandas e, iš anksto turi pasakyti, kad jie važiuos traukiniu, kad to galima tinkamai pasirūpinti neįgaliuoju bet e, juk tie žmonės turėtų būti vienodai traktuojami kartu su kitais, jie turi turėti šimtaprocentinę galimybę traukiniu važiuoti. Be, Olandijoje ir Belgijoje matėme, buvo įrodyta, kad pakanka valandą prieš vykimą pranešti apie tai. Jeigu gali tą įgyvendinti belgai ir olandai, tai visi kiti irgi turėtų jų galėti. Kai kuriuose šalyse, jeigu negaliam žmogui reikia lydinčio asmens, E, gali vykti tas žmogus kartu, bet prie sienos tas žmogus turi susimokėti už kelionę. Bet aš manau, kad čia irgi yra tas klausimas, kurį reikia spręsti ES lygmenių. Taip pat perskaičiau įdomų straipsnį. Kai kurių traukinių atveju nėra tarp valstybinių jungčių reikiamų. Nes traukiniai vyksta tik iki tam tikros sienos. O paskui nebeaišku, kaip keleiviai turi išlipti ir kur sėsti, jeigu toliau traukinio nenumatyta. Tai tuomet reikėtų vėlgi pagalvoti ES lygmenių, kaip jiems pasiekti kitą stotį. Čia taisyklės turėtų būti suvienodintos, internetu turėtų būti teikiama informacija, ne tik nacionalinė šalies kalba, nes visa tai yra kliūtys papildomos. Keleiviai šiuo atveju yra prioritetas, nes jeigu nebus keleivių, nereikės ir geležinkelio Europoje, tai nebūtų geras dalykas. Ačiū. Dėkoju ponui Kramer, ponė Gonzalės e, pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijai ši diskusija yra labai svarbi dėl geležinkelio transporto vėliavų teisių. Jeigu norime kad geležinkeliai būtų naudojamasi dėl aplinkosaugos ar visuomenės sveikatos aspektų. Man atrodo ir mums atrodo, kad reikia teikti plataus masto garantijas e, transporto geležinkelių naudotojams. Reikia laikytis proaktyvaus požiūrio, turime pristaikyti prie dabartinių realijų ir galbūt numatyti tai, kas bus reikalinga rytoj. Mūsų frakcija pateikė pakeitimus. Pavyzdžiui, buvo siūloma teikti daugiau informacijos visos kelionės metu. Būtina, kad dviračių žmonės galėtų persivežti, kad būtų apsaugotos e, tam tikros e, erdvės visos kelionės metu, kurios galima laikyti. Jeigu paslauga nuliuojama, būtina mokėti e, kompensacijas, taip pat skundų procedūra turi būti geriau sureguliuota. Taip pat Keleiviai turi būti labiau skatinami naudotis geležkelio transportu, pasiūlint tinkamus e, tvarkaraščius, kad jie dėrėtų su žmonių darbu, e, su kitais poreikiais. Svarbu, kad nebūtų nepagristo ar nuolatinio traukinių vėlavimo. Visa tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu plati kainų paletė ir paslaugų paletė kokybinis šuolis turi būti daryt, padarytas, daugiau lankstumo e, reikia suteikti keleiviams. 90 milijonų keleivių patiria negalę, kai tiegi turi ir judėjimo negalę. Tad e, būtina nepamiršti ir tų žmonių. Tie žmonės negali taip paprastai judėti. E, jie turi perspėti apie savo kelionę traukiniu. Bet čia irgi būtina surasti sprendimus. Dažnai užtenka panaikinti laiptelį, numatyti rampą ar e, tinkamiau e, informacinius stendus paruošti, kad neįgalus žinotų, kaip jiems patekti į traukinį ir kokiais kanalais naudotis. Informacija minimaliai turi būti teikiama apie fizinės kliūtis Mes manome, kad 48 valandas iš anksto neįgalusis neturi įspėti uh, apie savo kelionę traukiniu. Kai kurių valstybių praktika rodo, kad užtenka valandos, tačiau visa tai yra susijęs su geresnio valdymo strategija. Yra tokių priemonių, kurios gali padėti be daug didesnių sąnaudų uh, pasiūlyti geresnės paslaugas. Mes manome, kad kitos frakcijos taip pat mūsų siūlymus parems. Ačiū. Ponas Rikė, ačiū. Dėkoju šešėlinėms pranešėjams, kai kurie kolegos irgi prašė galimybės pasisakyti. Jeigu dvi, į dvi minutės sutiltų kalbantis kolegos, tai būtų puiku. Pone Revu Dalion kalbės pirmoji. Ačiū, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip jau sakiau, mūsų ankstesnės diskusijos metu Europos parlamento pozicijos laukia mūsų piliečiai. Jie labai didžiai stebės, kokie sprendimai priimti. Daugelį valstybių narių šis sektorius atvertas konkurencijai. Tad čia turime progą parodyti, kad ES gina ne tik rinkos liberalizavimo tikslus, bet gina keleivių teisės. Pa, iš pateiktų uh, pakeitimų matau, kad Europos komisijos tekstą galėsime sustiprinti, gerindami keleivių teisės. Dauguma kolegų iš visų frakcijų siūlė pakeitimus, kad regioniniams traukiniams, e, priemestiniams ir miesto traukiniams nebūtų taikomos išimtis. Kai kurie kolegos to norėjo, aš galiu suprasti, bet man atrodo svarbiau yra, kad regioniniai traukiniai būtų įtraukti iš šio teksto taikymo apriepti. E, siūloma nu, siūloma netaikyti keleiviams numatytų teisų tiems traukiniams, bet mes juk turime būti nuoseklus ir turime atverti e, konkurencijai šitą sektorių ir užtikrinti keleivių teisės. Teisingai sakė ponas Kramer. Aš manau, kad reikia rasti būdų, kaip ir kitų transporto atveju, atsižvelgti specifinius poreikius, tačiau nereikia čia švelninti komisijos tekstą. E, Aš manau, kad reikėtų kuo greičiau apibriežti force majoro atvejį. Taip pat norėčiau atkreipti pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų e, dėmesį į persėdimo galimybės ir informaciją apie tai. Tad, e, nes matome, kad didėja geležinkelio transporto uh, operatorių, atsiranda privačių operatorių. Dėl to svarbu sutvarkyti šią sritį. Ačiū. Ačiū, ponė Rovodelon, ponė Anderson, prašau. And... Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjai už tai, kad nušvietė tą faktą, jog šitas faktas yra labai uh, svarbus ir, ir matomas. Tai teisingai, kaip sakė pana Notenberg, jeigu mes nesaugosim keliaivių veiksmingai, uh, su savo pakeitimais ir galutiniu rezultatu, tuomet bus sunku paaiškinti rinkėjams, kodėl padarėm tą, ką padarėm. Turiu pasakyti, kad aš tikrai, man e, labai svarbi mm, transporto politika, džiaugiuosi būdama šito komiteto nari, bet kartais žinote, kad šitas komitetas kartais nėra e, tas, kuris gina vartotojų interesus ir kartais per daug konservatyvus tokiais klausimais. Tai aš tikrai labai skatinčiau jūs būti progresyviu rengiančiai šitą dokumentų paketą ir noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su kitomis frakcijomis, e, rengiant e, pakeitimus, pateikėme apie daugiau kaip šimtą pakeitimų ir kitų frakcijų nariai taip pat pasirašė ties šitais pakeitimais. Noriu padėkoti sekretoriatui, tikrai buvo sunku dirbti kadangi tai yra peržiūrėtas dokumentas ir tai yra dar sudėtingesnis procesas. Turėčiau porą pastabų. Na, norėčiau e, pritarti tam, kas sakė pana Mitelį. Ir dėl išimčių, manau, kad yra laikas, nes e, komisijos įrodymai rodo, kad yra valstybė narių piknaudžiavimas. Taigi reikia taikyti platų požiūrį ir reikia pakeisti šitą reglamentą atitinkamai. Norėčiau pritarti ir neįgaliųjų lobi, e, lobistams geležinkelio klausimuose, nes kartais piknaudžiavimas e, neįgalių teisėmis gali būti įveiktas labai paprastai, net ir didelėse statise ir e, mažesnėse suotatise yra galimybė teikti pagalbą. Reikėtų sustiprinti tikslus šitame reglamente, kadangi siekiama padidinti keliaivių kompetenciją ir padidinti e, geležinkelio kelionių skaičių, nes visi nori tai daryti. Aš norėčiau um, um, pasisakyti dėl, dėl, dėl praleistų um, jungčių, e, kai negalima persėsti. Jeigu nėra galimybės persėsti kitą traukinį, jeigu kitas vėluoja, tai žmonės negali patekti ten, kur planavo. Ir kai e, kur yra įmon, geliškelių įmonės labai geranoriškos ir siūlo pagalbą, bet nėra reikalavimų. Ir norėjau paminėti Kristinos pakeitimą 3555. Jeigu, pavyzdžiui, yra. E, pra, praleistos galimybės persistikti traukinį, tai čia reikia apibriežti tiksliau. Taip pat dėl force majeure, čia reikėtų pagalvoti labai atidžiai, nes force majeures kitose sritise dėl jo kyla daugybė, daugybė bylų teismuose. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra streikai ir reikia vėl e, kažką galvoti, na, politinė prasme aš būčiau prieš, bet jeigu pagalvosim, tai Europos teismas net praėjusią savaitę turėjo, e, turėjo bylą, kai buvo dėl, e, dėl aviacijos streikai ir vadovai e, turėtų žinoti, ar teisinga ar neteisinga, ar teisėta neteisėta. Čia turėtų būti tiesiog verslo santykiai. Ir galiausiai bus daugybė bylų teismuose per ateinačius dešimtis metų. Pagalvokim rimtai apie force majeure, nes manau tai yra būtina. Komisijos poveikio vertinimas labai aiškiai parodo, kad e, nauda verslui būtų labai didelė. Taigi, prašau, labai rimtai tai pasvarstykim. Manau, mes norime modernizuoti ir tai, kas sakė žalieji ir kiti, kad reikėtų e, daugiau panaudoti dviračius ir taip toliau. Šito reglamento priedai, kurie yra labai pasenę. Na, galim nesutarti dėl detalių, kai kurių detalių trūkumą, bet pavyzdžiui, e, informacija ir yra Wi-Fi jūsų traukiny, bet jeigu e, traukinys sako, kad na, neturim dar Wi-Fi ryšio ir e, reikia modernizuoti, nes priedai yra tikrai labai pasenę ir jokių būdų. Um, kas tai yra svarbiausia klausimas, tai yra įgyvendinimas. Yra daugybė pakeitimų pasiūlymų, kuriuos pateikė dėl 28, 29, 22, 24, 25 straipsnių, nes praktikoje reali problema žmonėms praktikoje, jeigu jie nori laik, reikalauti teisų, jie negali to daryti. Kai kurios įmon, gališkeli įmonės yra geros ir valstybės narės gerai pasinaudoja, bet kai kurie mm, veikia tikrai blogai. Atsiprašau, kad kalbu ilgai, bet manau, kad tai yra labai svarbus dokumentų paketas. Ačiū. Pone Gransonda Eins. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, nes daug jau kas buvo pasakyta, tačiau norėčiau daug dalykų turi būti aptarta. Turime nepamiršti, kad problemų yra, turime suselti pirmiausia prie keleivių ir jų teisų stiprinimo. Norėčiau taip pat trumpai sugrįžti prie to force mažoro atveju. Negalime sutikti su tuo, kad e, visą riziką čia prisimtų tik keleiviai ir transporto įmonės tiesiog e, niekaip nebūtų į tai įtrauktos. Kaip sakė ponas Kramer, reikia stiprinti keleivių teisės, sumažinti netikrumo ir manau, kad tai ir yra svarbiausia. E, manau, kad mobilumas visiems yra svarbus dalykas. Mes norime visi ES, kad geležinkeliais galėtų naudotis ir neįgalus asmenys ir kad iš anksinio įspėjimo laikotarpis nebūtų toks didelis, kaip siūlo Europos komisija. Jie galėtų galbūt apie savo kelionę įspėti prieš valandą. Ir tai turėtų būti galima padaryti labai greitai. Reikia tam tikros infrastruktūros, visi tai žino. E, tačiau tai neturėtų būti problema. Tai štai, man atrodo, šis e, transportas turėtų tapti patrauklesniu. Pirmininkas, dėkoju kolegiai. Pone Ježevska žodis, prašau. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, pone pirmininkė. Šiandien kalbam apie keliaivių teisės, kurie važiuoja geležinkeliais ir norime skatinti šitą transporto formą, skatinti keliaivius, kad jie persikeltų iš kelių transporto ir naudotų geležinkelių transportą, kuris sunaudoja tris kartus mažiau energijos. Taip pat kalbam apie CO2 emisijų mažinimą, taigi pasistengime atitinkamai ir elgtis su keliaiviais nes jiems yra šitas reglamentas ir jeigu mums pasisektų kaip e, parlamento nariams sukurti atitinkamus teisės aktas, aktus aviacijos transportui, kur e, keliai gali reikalauti žalos atlyginimo, tas pats turėtų galioti ir geležinkelio transporto atveju. Ten, kur nėra atsakomybės už pasiekmes, tai niekada nebus atitinkamo lygio ir reikia rūpintis klientais arba keliaiviais 21 amžius. Tai čia neturėtų būti net, net abejonių, tai kad turime e, sukurti bendrą europinę platformą, kur kiekvienas e, keliaivis ras e, informaciją apie, apie reisus ir nusipirks bilietą internetu ir bendrą bilietą. Aišku, buvo iškelti klausimai apie neįgalių keliaivių teisės, jų judumą, bet jie turi teisės tokias pat kaip ir, kaip ir bet kuris. Ir kodėl neįgalus turi laukti parą ar dvi, kol sulauks pagalbos, kad jis galėtų keliauti Tai aš irgi, kaip ir daugelis kolegų, pateikiau pakeitimų pasiūlymus ir tikiuosi, kad mm, jos bus atsižvelgta, nes geležinkelis yra keleiviams. Be keleivių nėra geležinkelio transporto, taigi tikiuosi, kad Europos komisija ir kai kurie kolegos, kurie vis dėlto mm, palaiko geležinkelio įmonė, o ne keliaivių pusė, pakeis savo nuomonę ir pakeis savo pasiūlymus tam, kad iš tikrųjų pasiektume revoliuciją, kad keliaiviai e, keliautų ne keliais, o rinktųsi geležinkelio transportą. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Demonte. Grazie, Presidente. Innanzitutto. Dėkuoju, pirmininkė. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlymą. Na, žinome, kartais yra e, labai sunku pasiekti tikslą, tai yra užtikrinti keliaivių teisės. Kitu atveju mes nebūtume, net apie tai net šiandien nekalbėtume. Reikia užtikrinti vis dėlto, kad keliaivių e, teisės būtų įgyventintos ir aš pateikiau visą eilę e, pakeitimų, dauguma iš jų kalba apie neutralumą ir taip pat palyginamumą e, pasiūlymų palyginamumo klausimus. Reikia užtikrinti, kad būtų tikra konkurencija, o ši konkurencija neturėtų būti e, grindžiama kainomis, bet taip pat paslaugų kokybė ir, ir pakeitimas dėl atskirų bilietų pirkimo. Aš manau, kad atsakomybė už informaciją neturėtų tekti e, geležinkelio bendrovėms, bet bilietų pardavėjui. Kai yra tarpininkavimas, tai e, tarpininkas turi pateikti informaciją ir būti e, atsakingas už informacijos teikimą. Būtent tai ir atsitinka, kai kalbam apie platformas. Daug kas kalba apie negalius asmenis. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas, kalbant apie keliaivių teisės. Labiau pažymidžiami keliaiviai apskritai turėtų būti įtraukti. Mes turim būti vis dėlto realistai, bet tuo pačiu metu reikia e, užtikrinti aiškę valią siekis spręsti problemas. Taigi, transportas yra esminis klausimas, centrinis klausimas, jis dar neišspręstas iki galo ir reikia nepamiršti tų, kurie naudojasi transportu kiekvieną dieną, kurie važiuoja į darbą. Aišku, kurie naudojasi transporto paslaugomis tik tai kartais, tai čia kitas atvejis. Bet pagalvokime apie turizmą. Tik tai 4 procentai turistų naudoja mm, viešai transportą kalbant apie pagalbą, ji turi būti garantuota, neturi būti pažeidžiamas privatumas, turi būti pagalba nemokama ir neturėtų mm, būti daromas skirtumų tarp centrinių ir, per, ir atokių vietovių. Taip pat reikia pagalvoti apie informaciją, apie transportą, apie, e, apie, apie, apie jungtis E, mobilumas, transportas visiems yra esminiai dalykai. Mobilumas neturėtų būti kažkas, kas yra garantuojama, bet tai turėtų būti tiesiog aiški išvada. Tai turėtų būti pritaikyta žmonėms su mm, riboto judumo asmenims. Ar, e, ir reikia nepamiršti, kad visuomenė sensta ir mums reikės dar daugiau viešojo transporto ateityje. Ja, vielen Dank auch von mir ein herzliches Dankeschön. Daktaras Kor, dėkoju. Ačiū už pranešimo projektą. 1500 iš Veimaro į Briuselį atkeliauju kas savaitę. Turiu daug patirties ir džiaugiuosi tuo, kad bus peržiūrimi teisės aktai susijęs su keleivių teisėmis. Keletas pastabų. Pirmiausia, dėl bilietų pardavimo pritariu pranešėjui. Reikėtų, kad būtų teikiama informacija apie rez, galimas rezervacijas. Tačiau tai teikti informaciją kelionės metu keleiviai turėtų transportuotojai, o ne nepriklausom bilietų pardavėjai. Galiausiai turėtų būti teikiama informacija realių laikų kelionės metu. Tai nėra labai sunku, nes reikiamos technologijos egzistuoja ir beveik kiekvienas žmogus turi išmanų į telefoną. Galiausiai e, Bilietai. E, tie bilietai e, gali būti įvairūs. Aš neaiškinsiu, ką daryti žmonėms, kurie keliauja iš Veimaro į Paryžių. Transportuotojai nesusitarė dėl šio maršruto. Tai neturėtų būti dalykas, kuris bus taikomas ateitie, tačiau kombinuoti bilietai tai yra ateitis, kai dėl dviračių pervežimo. Manau, kad tvariam turizmui tai yra žingsnis pirmin. Uh, žmogus turi turėti galimybę traukinį vežtis dviratį. Aš sumažinau savo atsisakymo motyvus ir sakiau, kad, sakau, kad visuose naujuose traukiniuose ir vagonuose turi būti numatyta erdvė dviračiams pervežti. Dėl neįgalių asmenų, man tai irgi yra rūpinas, rūpimas aspektas, Olandijos modelis kai užtenka neįgaliajam apie savo kelionę prieš valandą įspėti, yra puikus dalykas, to galbūt nepavyks įdėkti visose šalyse ar mažose stotise, tačiau, kom, tačiau manau, kad didžiosiose stotise tokio įspėjimo laikotarpio užtenka. Tas įspėjimo laikas turėtų būti priklausomas nuo keliaivių vidurkio per dieną. Aš teiksiu pakeitimą šią linkmę, tikiuosi, kad man pritarsite. Ačiū. Pirmininkas dėkoju ponui Koch. Mes išklausėme kolegas, kurie norėjo pasisakyti šią temą, o dabar suteiksiu žodį ponui Olivier Vandenen. Jis yra iš Europos komisijos. Jis mums pateiks Europos komisijos požiūrį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija labai susidomėję klausosi komiteto narių nuomonės apie komisijos pasiūlymą, apie keliaivių teisės, geržinkelių keliaivių teisės. Ir kai dėl 600 pasiūlymų jie siekia labiau apibriežti keliaivių teisės, užtikrinti teisinį tikrumą, kuris yra nepaprastai svarbus, ir nustatyti pusiausvyrą tarp to, kas yra realu ir ko siekiama. Taigi dėkui už tai Tačiau tuo pačiu metu kai kurie siūlomi pakeitimai nukreipsta nuo tikslų, kurie yra siūlomame dokumente, o tikslas yra užtikrinti keliaivių teisų įgyvendinimą ir užtikrinti pusiausvyrą tarp keliaivių interesų ir m, mm, apsaugos ir administracinio poveikio visam sektoriui ir netiesiogiai veikėjai, keliaiviams. Taigi, ponė pirmininkė, šiuo diskusijų etapu Komisija tik tai primena kai kuriuos, kai kuriuos pasiūlymus mūsų tekste, kaip pavyzdžiui, atsisakyti šimčių vidaus paslaugoms, geriau informuoti keleivius apie tą produktą, kurį jie gauna, apie paslaugas, apribota force major apibrieštis ir taip pat neįgalių asmenų teisų įgyvendinimo. Dėkui. Ačiū komisijos atstovui. Na ir dabar vėl žodis pranešėjui Boguslavui, kad šis galėtų apibendrinti. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems gerbėmiems kolegoms už jūsų indėlį kiekviename posėdyje, kiekviename, kiekvienose diskusijose aš gaunu, įgyju vis didesnį optimizmą dėl galutinio laikotarpio, kadangi mm, kartu eidami mes artėjame prie to, ko norim pasiekti. Tai reiškia, kad tai yra daug žadintis dalykas. Pagrindiniai dalykai, pagrindinės idėjos, tai ponė Demon minėjo prieinamumą, pasiekiamumą. Mes norime, kad geležinkelis būtų prieinamas kiek įmanoma daugiau žmonių. Toliau antras dalykas – patrauklumas. Žinoma, patrauklumas, kalbant apie kainą, papildomas paslaugas, e, laiko taupimą, patogumą. Taigi, reiškia, reikia iš naujo pateikti e, geležinkelius keleiviams, kad jie iš naujo atrastų geležinkelį. Aš visuomet e, galvoju apie vieną atvirą e, geležinkelių keleivių Europinė erdvė, kur nebūtų ribojama nacionalinėmis sienomis viena atvira Europinė erdvė ir reikėtų apimti kiek įmanom daugiau formų ir, ir, ir paslaugų kategorijų, kaip, kaip, kiek, kiek, kiek galima. Taigi, tarp e, regioniniai traukiniai ir taip toliau. E, e, ypač esu dėkingas ponui Moselie, ponui Paremba, Kramer šešėdiniams pranešėjams, kurie yra su mumis, kurie išsakė savo požiūrį labai aiškiai. Taigi, matau štai kokie klausimai, kurie e, yra svarbus, kad nebūtų nesusipratimų. Pirmiausia, taikymo sritis. Kur bus taikoma ir kiek ta taikoma. Toliau e, kelionės informacija, toliau dviračiai traukinyje. Ketvirtas dalykas išimtis, toliau e, bilietų pardavimas, žmonės, riboto judumo asmenys, e, vėlavimas, e, atšaukimai, e, kompensacija už vėlavimą ir, ir force majoras, kadangi force majoras dabar yra patekęs į aukštesnį lygį, kadangi iš pradžių buvo siauresnė savoka ir susiaurinti ir, ir išplėsti šitas, šitą apibrėžtį dabar nėra netokios nuomonės, kad reikėtų atmesti, bet tik tai diskusija, ką galime įtraukti, streikai, taip ar ne. Žemės drebėjimai neginčiama, na, man, kalbant apie nacionalinę ir regioninę pastogų apimti, aš norėčiau, kad geležinkeliai būtų konkurencingi, prieš žemų kainų vežėjus. Mano apygarda yra Ščečinė ir aš kalbu apie savo patirtį. Gyvenu Varšavo, Varšuvoje, yra 600 km atstumas praėjusį sekmadienį. Paskutinis reisas 7, 19 valandų, e, Londonas Ščečinas 15 ir 180 žmonių e, traukinyje. Tai traukinys važiuoja pustuštis. Tai reiškia, kad mes turėtume e, užtikrinti vienodas konkurencingumą galimybės ir sukurti lygės galimybės, e, kad geležinkeliai laimėtų konkurenciją. Taigi dar kartą dėkui iš jūsų pastabas, dėkoju už jūsų e, E, susitelkimą ir dabar kitas etapas – rengti kompromisus ir galiausiai balsavimo sąrašas. Taigi, dėkui. Ačiū pranešėjai. Šiuo baigiame diskusiją dėl šios svarbios temos. Balsavimas komitete vyks birželio 21 dieną 2016 metais. Kitas mūsų darbo tarkės klausimas bus nagrinėjimas e, uždarame posėdėje. Būtent dėl to noriu padėkoti tiems, kurie dalyvavo mūsų posėdėje iki šiol, e, bet jeigu jie nėra aktyvūs mūsų komiteto nariai, jie turės e, palikti šią salę, kad galėtume išklausyti uždarame posėdėje Europos komisijos atstovus. Ir puiku, kad nevėluojame.